Dešimtasis straipsnis pranešėjai siūlė jį išbraukti. Jeigu valstybės narės bendra finansuojama suma bus teikiama papildomai prie šitas priemonės, tai visos procedūros taps tokios sudėtingos ir biurokratiškos, kad mes pasakėme, kad nebus pakankamo skaidrumo, ES turi techninės pagalbos biudžetą ir todėl mes nemanome, kad reikėtų mm, mm, siūlyti valstybėms narėms prisidėti prie biudžeto. Todėl siūlome išbraukti dešimtąjį punktą. Kiti prasiūlymai. Būtų gerai, jeigu jūs pasakytumėte, kodėl būtų naudinga atsižvelgti jūsų pasiūlymą ir kaip reikėtų su juo elgtis. Mano nuomonė, Vienintelis dalykas, kurį dar reikėtų paminėti, tai yra tas faktas, kad e, daugumoje pasiūlymų yra reikalaujama įtraukti nacionalinę vietos e, e, regioninę administraciją, tiesiog nurodant administracinę struktūrą. O visa tai susijęs su vietos ir regiono administracijos uh, įtraukimu. Todėl aš manyčiau, čia šioje srityje mes galėtume rasti kompromisą ir išvengti didžiulės biurokratijos. Aš norėčiau padėkoti visiems pateikusiems e, pakeitimų siūlymus ir aš tikiuosi, kad mes artimiausių metų galėsime sušaukti šešėlinių pranešėjų mm, susitikimą, aptarti kompromis pasiūlymus, o dėl dešimtojo straipsnio, kaip sakau, siūlome išbraukti. Aš girdžiu, jau vertimas sugrįžo, buvo laikinai nutrūkęs. Van Nisteroj, ar norėtumėte kalbėti? Kolegė labai tiksliai e, pasakė, kokie dalykai yra svarbiausi praėjusi kartą. Mes e, suformulavome savo požiūrį Jis atsispindi daugumoje tų pakeitimų. Dabar nekyla klas klaustukų dėl pačios šios priemonės. Dabar liko tik tai kai kurios detalės, o Konstancija visus svarbiausius dalykus jau paminėjo. Reikia paspartinti procesus. Todėl kyla klausimas, Galbūt e, ta diskusija dar kiek per ankstyva. Po balsavimo lapkričio mėnesį mes galbūt turėtume įgyti mandatą dėrėti su taryba, o ne pirmą e, parlamente formuoti savo nuomonę, o tik po to balandžio mėnesį e, konstatuoti, koks tų darybų rezultatas. Aš manyčiau, kaip jūs sakėte, kad reikėtų palaukėti kitų komitetų, tačiau regi komitetas juk yra vadovaujantis, o mes pradėjome vėluodami šios procesus ir todėl reikėtų negaišti laiko. Jeigu turėtumėte kokiu nors pasiūlymu, tai E, pateikite juos, tačiau mes neturėtume švaistyti laiko, žinoma, atsižvelgsime jų pasiūlymus. Galbūt e, vis dėlto bus atsižvelgta ir į mūsų pasiūlymus. Dėkuoju Vandisteroj. Komentarams e, suteiksiu žodį kolegai Novakov, paskui Raintke ir Atsiprašau, jūs turite išvykti iš karto, Jakovčič, kadangi jisai turi greitai išvykti. Jūs taip pat turite išvykti į tą patį interviu. Taigi žodis bus suteiktas po kolegos Jakovčič. Vis dėlto Tomašič pirmoji, po to Jakovčič. Hvala lijepa. Ja, do, ja... Ačiū. Iš tikrųjų turiu išvykti į peš žuvininkistės e, posėdį. Iškart norėčiau pasakyti, ką turiu pasakyti. Struktūrinės reformos įvairiose politikos srityse yra didžiulis iššūkis, kadangi reikalinga laiko, kol rezultatai išryškės. Todėl labai svarbu mm, mm, mm, užtikrinti kuo greitesnius rezultatus. Pagal ketvirtąjį straipsnį mes turime siekti konkrečių tikslų, pavyzdžiui, prisidėti prie viešojo sektoriaus in, iniciatyvų atsižvelgdami į e, pagrindinės paskatas ir taip pat mes turime padėti viešojo sektoriaus struktūroms, kad būtų įgyvendama reformų politika ir kad būtų užtikrintas e, veiksmingas žmogiškųjų išteklių valdymas. Savo pakeitimais aš siūlau pagerinti vietos ir regionų administracinius gabėjimus, gebėjimus, tačiau to siekiant reikia galvoti apie visus vadybos lygmenis, taigi net vietos ir regionų administracinių struktūrų stiprinimas ir parama jiems reiškia administracinių struktūrų stiprinimą ir taip pat konkurencingumo stiprinimą ir e, investicijų skatinimą. Taip pat reikėtų teikti pagalbą veiksmingai naudojant ES fondų lėšas. Aš taip pat pabrėžiu skaidrumo, geros valdysenos svarbą ir taip pat abipusio pasitikėjimo svarbą tarp valstybių gavėjų, kitų valstybių ir komisijos. Šitas pasitikėjimas turi būti stiprinamas Tuo labiau reikia siekti, kuo geriau gyveninti reformas valstybėse narėse. Jakovčič. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau atsiprašyti, nes turiu panašių įsipareigojimų kaip ir pone Krell, todėl negalėsiu dalyvauti tolesname šio komiteto darbe, bet kalbėsiu labai trumpai dabar. Apgailėstavome, kad pranešėjai išbraukė kai kurios dalykus iš komisijos pasiūlymų, todėl mes patikėme savo pakeitimų, kad galėtume atstatyti tai, kas buvo išbraukta. Mes manome, kad techninė parama kuri galėtų būti naudinga valstybėms narėms, naudojančioms tokią paramą, reikia gražinti tuos dalykus į programą, nes tokiu būdu skurtume tam tikrą sinergiją. Todėl tai noriu pasakyti, kad mes norėtume, kad pritartumėte mūsų pakeitimui ir gražintumėte pradinį komisijos pasiūlymą. Mes nepritarėme pakeitimams, kurie nori viską išbraukti. Taigi Tai norėjome aiškiai pasakyti. Labai ačiū. Pane Rinkė. Ačiū pirmininkė, dėkoju dviems pranešėjams ir kitiems kolegoms už komentarus trumpai. Norėčiau grįžti šiek tiek prie diskusijos. Kai pirmą kartą svarstėme šį dokumentą, manau, kad tai yra labai svarbu iš esmės. Po apsilankimo Graikijoje su regi delegacija Man tokia nuomonė pasitvirtina. Man atrodo, reikia vengti, kad tai nebūtų vertinama kaip sanglautos politikos naikinimas ir jos principų naikinimas. Regi komitetas aiškiai turi pasakyti per šį pasiūlymą ir per mūsų pranešimą, kurį galiausiai patvirtinsime, kad mes tikrai pasitikime tuo, kad sanglaudos politika, jos principai, kokie yra dabar, įskaitant partnerystės principą, įskaitant uh, pilietinės visuomenės įtraukimo formas, skaitant bendrojosios valdysenos idėją, kai neprimetama kas nors vietos valdžiai, bet dirbama kartu e, su jie, kad tai išliktų. Tai taip pat e, labai svarbu, nes tai turi galų galę veikti. Kalbantis su Graikijos atstovais, aiškiai išgirdome, kad siekiant įgalinti valstybės narės naudoti sanglaudos lėšas, Tai yra gera priemonė, tačiau jos negalime naudoti tam, kad būtų primestos kitos idėjos dėl struktūrinių reformų, kurias turėtų vykdyti valstybės narės. Ir tai visiškai atitinka mūsų opoziciją makroekonominiams sąlygoms. Po diskusijų su šešėliniais pranešėjais mums reikia parengti labai stiprų pranešimą, kuris pademonstruotų tokią būtent komiteto poziciją O tai gali būti gerai galima priemonė valstybės narėms, o ne baudimo mechanizmas, įgalinimo mechanizmas. Todėl turime ieškoti pusiausvėros ir aš lauksiu tolesnių diskusijų. Mano frakcijai svarbu, kad tokia pusiausvėra būtų ir regi komiteto pozicijos labai aiškiai atsispindėti šiame pranešime, kad būtų gaunama kuo daugiau sanglaudos lėšų ir kad būtų toks paramos mechanizmas taikomas. Tačiau reikia visgi tam tikrų pakeitimų šiam pasiūlymui, kurį turime dabar. Ir aš esu įstikinusi, kad dirbsime toliau konstruktyviai. Ačiū. Pane Demato. Ačiū pirmininkė. aptarinėme pakeitimus komisijos pasiūlymui. Pasakysiu, kodėl mano delegacija ir aš pati pasiūlėme balsuoti prieš e, šį pasiūlymą. Kaip jau sakyt anksčiau, pinigai skirti sanglaudos politikai ir konkretiems sektoriams pagal penktąjį straipsnį - švietimas, mokymas, rinkos politika, socialinė parama, viešosios sveikatos priežiūros sistemos - visa tai prieštarauja soci... socialinės, ekonominės ir teritorinės anglodos principams. Noriu pabrėžti, kad net jeigu tai ribotųsi vien tik tai administracinių pajėgumų stiprinimu. Tai taip nebus. Dabartinėje finansinėje programoje yra suplanuoti 5 milijardai, pridėjus nacionalinį komponentą gaunasi 6,5 milijardo eurų. Manome, matome, kokia yra politinė programa po šio komisijos pasiūlymo. Tomas pranešimą Mm. E, pagalba mes aptarėme, kas neveikia, kaip reikia teikti paramą. Ir jūs puikiai žinote, kad aš visada griežtai vertinau Italiją ir tai, kaip panaudojama sanglaudos politika. Ir visada pabrėždavau, kad reikia pagerinti apsarbavimo pajėgumus ir išlaidų kokybę. Tačiau šio pasiūlymo atveju e, viskas eina viršė vis bet kokias ribas. Pranešėjai išanalizavo kolegų pakeitimus, tačiau jeigu pažvelgsite į 40 pakeitimą, Čia sakome, kad programos galėtų pritraukti papildomą finansavimą iš valstybių narių. Aš galiu suprasti nerimą, komisijos programa gali tapti tokia gaudiklė visoms e, struktūriniams fondams. Aš suprantu, kad kolegos nori, kad būtų stiprinamas švietimo sistemos. Tačiau būtent, būtent nacionalinė valdžia kartu su vietos valdžia turi spręsti tokius dalykus. Ir motivacija tokiems pasiūlymams mums kelia nerimą. Per, per patį pasiūlymą mes matome, kaip išsakė ponas Dombrovskis, norą pakirti kai kurių valstybių sparnus. Pinigai e, sanglaudos politikai būtų teikiama per struktūrinės reformas e, Graikijoje, Italijoje, žmonės susilauktų baisaus signalo iš Europos. Mums komisijos pasiūlymas atrodo kaip kažkoks bandomasis projektas, pristatant baisį reformą po 20 metų. Nors balsavimo sąraše mes pritarėme, kai kuriems pakeitimams mes balsuosime prieš visą pakeitimą. Labai gaila, kad panas Novakov išėjo iš salės dėl kitų pareigų. Dabar ponas Polčiak paprašė žodžio. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Nenoriu švesti sanglaudos politikos. Netgi noriu išreikšti tam tikrą apgailestavimą, kad šios programos finansavimas E, skiriamas iš struktūrinių ir investicinių fondų. Šiuo metu turbūt nėra kitų, kito įmanomo sprendimo, bet ateičiai reikėtų šiai programai numatyti nepriklausomą finansavimą, kad nebūtų kenkiame sanglaudos politikai ir jo struktūrai. Labai ačiū. Ar daugiau norinčių bus kalbėti? E, leiskite tada man tarti keletą žodžių, nes aš pateikiau keletą pakeitimų. Todėl taip pat noriu dalyvauti šioje diskusijoje. Noriu pasakyti, kad pasiūlymas dėl struktūrinių e, e, reformų programos, paramos programos, kalbama apie paramą struktūriniams reformams nacionalinių lygmenių, skaitant per tas išankstinės sąlygas per specifinį finansavimo mechanizmą. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad eksantė sąlygos turi būti valstybių narių e, vykdomos. Netgi vakar regioninės vystimosi komisijos narės sakė, kad viena iš priežasčių, kodėl taip menkai apsarbuojamos lėšos e, pagal struktūrinės veiklos programas yra būtent dėl tų eksantės sąlygų. Dėl to, kad trūksta pajėgumų kai kuriuose valstybėse narėse vykdyti tas sąlygas. Aišku, kad tai yra e, teisės aktų teisingo gyvendinimo klausimas, tačiau tai yra ir galimybė valstybė narė, valstybės narėms įgyvendinti tos reikalavimus. Aš tai norėjau pabrėžti, todėl ir per mūsų apsilankymą Graikijoje, Atenuose, matėme, koks yra pozityvus tokių programų yra konkrečioje valstybėje narėje, Graikijoje. Ta programa veikia, tai mums patvirtino per diskusijas vietoje. Aš galiu pasakyti, kad pozityvus poveikis gali būti daugeliu kitų valstybių narių, jeigu jos turėtų galimybę įgyvendinti būtinas sąlygas pagal, būtinos e, priemonės pagal eksantę sąlygas. Kai dėl techninės paramos panaudojimo pagal operatyvinės veiklos programas, aš pritarčiau poniai Krell, kai uždavė klausimą komisijai. Esu įstikinusi, kad tai naudinga, jau mačiau Graikijos patirtį Nematau, kad kas nors slėptųsi po šią priemonę. Matau norą remti reformas, reikalingas reformas valstybės narėse, kad jos geriau galėtų panaudoti struktūrinius fondus. Tačiau mums reikia šiek tiek daugiau paaiškinimų ir pavyzdžių iš komisijos pusės. Būčiau labai dėkinga už tai, nes aš tikrai remiu tokias galimybės valstybėms narėms, tačiau vėlgi norėčiau pabrėžti, kad, kad ta patirtis, turima patirtis yra pozityvi. Ir antra, tai yra kiekvienos valstybės narės norėjimo reikalas. Tai nėra kažkas tai centralizuota. Taigi tiek norėjau pasakyti. Džiaugiuosi šio dialogu ir tikiuosi, kad na, pranešėjai bus atviri naujiems pasiūlymams, ypač po to, kai išklausysime komisijos. Taigi, ačiū, tiek norėjau pasakyti. Prašom dabar žodis Europos komisijos atstovams. Pane Makarti, jūs kalbėsite, ar ne? Prašom. Ačiū už galimybę paaiškinti dar kartą kofinansavimo klausimą ir 25 straipsnį. Atsiprašau dėl to nesusipratimo. Noriu pirmą paaiškinti ir paskui atsakysiu jūsų klausimus. Regi komitete jūs esate įpratę prie kofinansavimo struktūrų fondų kontekste. Tai yra būdas, kaip valstybės narės gali turėti galimybę skirti finansavimą. Tačiau pagal mūsų pasiūlymą nėra galimybės valstybėms tariems tokiame pačiame kontekste teikti savo finansavimą. Kodėl? Todėl, kad kuomet mes skiriame pinigus techniniai paramai, mes neskiriame jų valstybėms narėms. Pinigai skiriami techninės paramos teikėjams. Ir nėra čia tokios galimybės valstybėms narėms dalyvauti, teikiant tokią paramą. Tai, kaip jūs suprantate kofinansavimą, nėra šios programos dalis. Pinigai nėra skiriami tiesiogiai valstybės narėms, jie skiriami techninės paramos teikėjams. Vietoj to, ką mes turėjome anksčiau, kai Buvo užduoties grupė Graikijai ir grupė Kiprui. Buvo toks pakeitimas pagal 25 straipsnį, pagal jį valstybės narės, kuriams taikomos ekonominės korekcijos programos, galėjo savo norų, be jokios prievartos, savo norų jos galėjo pervesti lėšas iš savo techninės paramos fondo valstybėje narė komisijai ir po to jų vardu tas lėšas būtų galima panaudoti techniniai, techninės paramos projektams, dėl kurių jos e, sutartų. Taigi prievartos jokios nėra. Nėra prievartos reikalaujant valstybės narės duoti pinigų, nei prievartos dėl to, kokio tipo techninę paramą nu, jos nori gauti. Pavyzdžiui, Graikijos atveju 2014 metais Graikijai gražino 15 milijonų, kad Graikijos darbo grupė Graikijos valdžios vardu panaudotų tai ir e, pasirytų sutartis su, su techninės paramos tiekėjais. 16 metais Graikija mums gražino 30 milijonų, kad mes į e, e, techninę paramą pasamdytume, kad padėtų, kuri padėtų jiems pasiekti e, progreso pagal korekcijos programą. Tas pats buvo su Kipru, kai jam buvo taikoma ekonominės korekcijos programa. Kokie yra mūsų ketinimai šiuo pasiūlymo atveju? Pasiūlyti tokią galimybę kitoms valstybėms narėms. Tai yra, čia prievartos jokios nėra. Tai yra galimybė kitoms valstybėms narėms, jeigu jos apsispręstų tu gražinti tokius pinigus, tie pinigai, kurie gražinami, visgi, vis dar yra valstybių narių kontroliuojami. Ta prasme, kad techninė parama, kurią SRSS užsako, yra suderintas valstybė nare. Jokios prievartos čia nėra, tiesiog, kaip sakė vienas iš narių, leidžiama numatyti, kurti tam tikrą sinergiją. Kokiu būdu? Pavyzdžiui, šiemet pasirengiamųjų veiksmų kontekste mes turime 3 milijonus eurų. 3 milijonai nėra daug visoms valstybėms narėms. Turint šį pasiūlymą turėsime daugiau pinigų. Tačiau, kai turime didelius projektus, e, pinigai pasidalėja visose valstybės narėse. Ir dėlių projektų atveju labai naudinga, jeigu valstybės narės mano, kad, kad tam tikram projektui, tam tikrai reformai E, naudinga būtų pasakyti mums. Nenorime mes perėti vis, imtis viso administracinio proceso, kad gautume tą techninę paramą. Geriau mes duosime pinigus jums ir jūs mūsų vardu tą techninę pagalbą užsakysite. Tokia priemonė padeda valstybėms narėms prisidėti prie mūsų turimų lėšų savo lėšomis ir dirbti jų vardu tam, kad būtų tiekiama techninė parama, kurios nori pačios valstybės narės. E, tikrai noriu pabrėžti, kad pagal šį pasiūlymą jokios prievartos nėra. Mes galime tik tai veikti gavę prašymą iš valstybės narės. O pati valstybė norėtų pateikti prašymą, kokios techninės paramos jai reikia. Čia mes tikrai nenorime primesti jokios techninės paramos. Iniciatyva priklauso valstybei nariai. Nežinau, ar tokio paaiškinimo užtenka, jeigu turite kokių klausimų, prašom, todėl mes ir norime, kad tas straipsnis būtų gražintas, nes jis niekom nekenkia, tai yra tiesiog galimybė prievartos šiame pasiūlyme, pagal šį pasiūlymą tikrai nėra. Labai ačiū kolegos. Ar, bus, ar turėsite komentarų? Ar tenkina jūs uh, e, diskusija? Ne, ponas Vanis Elroy. Kolegos, jeigu jūs nekalbat, tada aš pasisakysiu. Norėčiau apžvelgti informaciją, kurią ką tik išgirdome. Dešimto straipsnio išbraukimas buvo sumanytas pirmiausia tam, kad naujoji priemonė apsiribotų nustatytais tikslais. 12 straipsnėje yra pateikta informacija, gal aš kažką neteisingai supratau, bet 12 straipsnėje ir cituoju, bendro finansavimo mastas subsidijoms turėtų siekti net 100 procentų tinka numatomų išlaidų. Uh, nepažeidžiant bendro finansavimo principų ir nepelningumo principų. Taigi čia mes kalbam apie tokią galimybę, jeigu valstybė narė nori daugiau kažko padaryti, tai gali, pavyzdžiui, dar 20 procentų sumokėti agentui, tiekėjai, techninės pagalbos tiekėjai. Todėl mes viską bandėm svarstyti iš kitos pusės. Jokių čia stebuklų nėra, tiesiog įprasta praktika. Todėl aš aiškiai noriu pasakyti, mes tokiu būdu svarstėme ir aiškinome mūsų tarnyboms tą patį. Ir tarnyba sakė, a, jūs čia tikrai labai įdomiai mastot, bet e, jokio atmetimo reakcijos nebuvo. Dabar išgirdęs jūsų informaciją, kiek suprantu, dabar žinome, kiek naujų pinigų yra skiriama naujai priemoniai. Kitas dalykas, kiek tų pinigų išimama. Kas e, atliekantis tikrai darbą tą padaro, ar tai būtų 100 procentų ar 80 procentų. Maksimumas turi būti nustatytas. Bet ar mes nesupainėjom tam pačiam puslapį esančių dviejų tekstų? Pasiaiškinsim tarpusavį, pagalvosim. Dar vieną pastebėjimą turėčiau, iš tik, tiksliau klausimą. Jūs labai aiškiai sakote, kad tai yra laisvanoriška sistema. Ir dabar atidedami pinigai yra būtent tos pačios sumos, kurios yra numatytos 14-20 metų finansavimo laikotarpį biudžete. Taip mes galim suteikti daugiau techninės pagalbos. O dabar, kai naujieji pinigai yra skiriami naujieji priemoniai, jūs sakote, galima padaryti dar daugiau. Ir čia iškyla ECR išdėstyta problema dėl partnerysčių. Nes jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė sako, mes turim techninės pagalbos pinigų, mes juos galime tam ir tam projektui skirti, bet nėra sutarimo tarp regionų ir miestų. Ir gali būti, kad iškils uh, skaudus Elgesio kodekso klausimas. Kaip dirbti su decentralizuota sistema? Taigi reikia būtų tuos straipsnius palyginti, pažiūrėti, kiek griežtai jie gali būti suformuluoti ir galbūt pasiektume kompromisą. Ir kaip ir ponia Krell prieš kelias minutės sakė, aš galėčiau tai tik pakartoti. Ir ne paskutiniai dalykai turėtų būti, pa, ne, ne paskutiniais dalys dokumento turėtų išbrauktos. Regionai aiškiai sako, kad mums reikia pinigų, kad galėtumėm dirbti, projektus valdyti ir panašiai, sutvarkyti viską, kas yra sutarta. Taigi tik tiek aš ir tą norėjau pasakyti ir norėčiau kartu su šešėliniais pranešėjais tai aptarti ir galbūt mes pasieksime kompromisą. Čia ne principo klausimas, čia supratimo klausimas. Sure. Taip, aš esu tikra, kad jūs sprendimą uh, tarp šešėlinių pranešėjų ir uh, bendrą pranešėjų rasite. Uh, nes čia mes nekalbam apie politikos ar principo klausimą. Kalbame dabar apie tai, kad kitaip turi būti organizuojamas darbas su vietos regionų valdžia. Ir kiekviena valstybė narė turi pati tą klausimą spręsti. Kiek aš suprantu, jūsų paskutinis klausimas buvo toks, kaip suvaldyti vietos ir regionų valdžios norą tuos pinigus techniniai pagalbai panaudoti ir tuo pat metu e, kaip sureaguoti į centrinės valdžios norą tuos pinigus panaudoti struktūrinėms programams. Tai yra valstybių narių vidaus reikalas. Aš nemanau, kad Europos komisija gali išprovokuoti vienai per kitaip valstybės narės elgtis taip, kaip jūs išdėsėte. Gal ir įmanoma tą padaryti, aš nežinau. Bet, bet kokiu atveju aš manau, kad e, per diskusijas tarp šešėlinių pranešėjų ir bendra pranešėjų sprendimas bus rastas ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien gavome daugiau informacijos. Ar norėtumėt sureaguoti? Uh, taip iš tiesų, ponė pirmininkė, jūs teisi. Mums E, tai, apie ką Jūs kalbate, yra valstybių narių subsidiarumo klausimas. Valstybių narių agentūrų ir institucijų veikla mums nerūpi, mes nesikišame jų darbus. Tai yra valstybių narių lygmenių priimami sprendimai. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad e, nagrinėdami techninę pagalbą valstybėms narėms, jos teikimo būdus, palaikome ryšį su valstybių narių valdžios visais lygmenimis, nuo centrinio iki vietos lygmens. Nes kai reikia techninės pagalbos, kai mes jos galimybę svarstome, suprantame, kad reikia tarti su atitinkamu valstybės narės valdžios lygmeniu. O kaip valstybė narė priims sprendimus dėl struktūrinių fondų panaudojimo? jos organizacinė struktūra jau yra ne mūsų reikalas, o valstybės narės reikalas. Ačiū. Taigi, pabaiga šio klausimo. Pone Remkė, dar turiu pastabą. Jūs atmetat, atmetimas yra aiškus, kad jokių kompromisų nebus, bet e, jūsgi iš esmės Norėt pasakyti, kad ši priemonė yra platesnė negu sanglaudos politika ir greičiausiai čia mūsų nuomonė išsiskirs. Mes pasisakome už platesnį naudojimą, nes naujoji priemonė neapsiriboja tik tai pagrindiniu tikslu ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas Europos komisijos tikslais. Bet e, matome, e, kas buvo parašyta 60 straipsnio trečios dalies ataskaitoje. Ataskaitos skiriamas kiekvienai valstybei konkrečiai e, turi skyrių, kuriame kalbama apie sanglaudos politiką. Ir akivaizdu, kad bus komentarų apie bankininkystę, kaip bankai valdomi ir panašiai, kaip pokyčiai turi įtakos bankininkystėje. Taip, šita priemonė yra platesnė, mes su tuo sutinkame. Ir todėl tas klausimas yra iškeltas atskirai Europos komisijoje. Bet pranešėjai turbūt su tuo sutiks ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite rasti sprendimą. Tačiau akivaizdžiai egzistuoja nuomonių skirtumas ir aš tilto pastatyčio atveju negaliu. Ačiū pirmininkai, mane tiesiai buvo kreiptasi, todėl aš norėčiau trumpai sureaguoti. Čia jau tam e, dalyvavome šešėlinių pranešėjų posėdėje. Aš nežinau, ar mes galim sutikti su tokia diskusija. Prašau žodis jums, nes kreiptasi jūs tiesiogiai. Man atrodo, kad pakeitimuose pateikėm labai aiškių pasiūlymų, kaip norėtumėm tai apriboti. Ir pavyzdžiui, kalbant apie ataskaitas kiekvienai valstybei konkrečiai, mes siūlome, kad jos būtų aktualesnės ir, kiek žinau, Reigi komitetas anksčiau yra išsakęs tokį pat norą. Todėl būkime labai atsargus. Aš nenoriu daryti uh, užuominų, kad šioje salėje yra narių turinčių paslėptą darbo tvarkę. Bet dabar per krizę matėme, kad kai kuriomis aplinkybėmis, kai kurių politinių sprendimų uh, e, atsakingiai nebuvo aiškus. Aš norėčiau, kad ši priemonė būtų panaudota pelningiausiai ir ES, ir ES komisija, ir valstybėms narėms regionams. Tam mums reikia, kad būtų aišku, kam ta, pro, ta sistema gali būti panaudota, todėl turime kalbėti apie sanglos fondų nuseklų naudojimą. Todėl tos pakeitimus mes ir pateikėme. Aš atsiprašau, kad mes gana įtariai galbūt jums atrodome, gal ne visiškai laikomės tos pozicijos, kuri buvo pasiūlyta, bet mano nuomonė tai yra demokratinės diskusijos neatskiriama dalis. Ir būtent per diskusijas mes nusprendžiame, kurie linkme eiti, bet aš tikrai tikiuosi, kad rasime kompromisų ir balansą pasieksime. Labai ačiū. Dabar jau beveik žinome, kaip atrodė e, šešėlinių pranešėjų posėdis. Puikiai žinome visi. Bet prašyčiau, kad atsižvelgtumėt ir Alde frakcijos šešėlinio pranešėjo poziciją. Jo čia nėra, todėl aš noriu apginti Alde e, interesus. Baigiu diskusiją šią temą ir tikiuosi, kad bus rastas sprendimas ir E, tarp šešėlinių pranešėjų bus rastas kompromisas. Labai ačiū šią diskusiją. Dabar tęsime darbą pagal darbo atvarkę. Turėsime B teminio skiriaus užsakyto tyrimo pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo priemonė primtų programų peržiūrą prezentaciją. Turime svečių. Du ponai atėjo čia, kurie nori pristatyti ponas Nikola Briani ir François Levarlet. Noriu Jums iš karto suteikti žodį. Regi komiteto nariams noriu priminti, kad šios studijos būtent mūsų komitetas prašė tyrimo šio prašymų su komitetas, mes turim patirties, e, teritorinio bendradarbiavimo srityje priėmėme specialų pranešimą savo iniciatyvą ir dabar žiūrėsim, kaip per naująjį finansavimo etapą pasiteisina teritorinis bendradarbiavimas, kaip jis vyksta. Žodis jums, ponai. Nikola Brinė. Aš esu Nikola Brinjani su kolega François Levarlai. Pristatysiu tyrimą Aš pristatysiu tyrimo tikslus ir metodologiją trumpai, o po to pristatysiu rezultatus ir rekomendacijas. Mes kalbame Europos teritorinį bendradarbiavimą, tai yra vienas iš svarbiausių sanglaudos politikos tikslų. 10 milijardų eurų o tai yra 2,5 procento visos sangodos politikos biudžeto yra numatyta finansuoti e, apie šimtą programų. Bendrasis tikslas, pagrindinis tikslas yra sukurti bendrų veiksmų finansavimo platformą, kad būtų galima finansuoti programas įvairiose valstybėse. Mes e, atlikdami tyrimą norėjome atsižvelgti, kaip veiks naujojo ETC e reglamento kai kurios nuostatos. Ypatinga dėmesį mes skyrėme įvertindami programų gebėjimą ats atsižvelgti į tematinius reikalavimus ir taip pat į galimybės dėl galimos sinergijos su kitomis politikos sritimis. Taip pat mes bandėme įvertinti gebėjimą įdėkti naujas, naujas inovatyves priemonės ir taip pat e, įvertiname tam tik tikras e, papildomas pasirinktinas nuostatas, kurios galėtų leisti supaprastinti programas ir būtų naudingos naudos gavėjams. Mes patvirtinome metodologiją ir mes tiesiog peržiūrėjome programas, kurios tuo metu buvo patvirtintos. Šitas žemėlapis nėra pakankamai išsamus, tačiau uh, žalia spalva pažymėtos teritorijos buvo tos, kuria, kurias mes nagrinėjame, nagrinėjame programinius dokumentus ir mes vertinome e, suinteresuotų šalių, kurios dalyvauja programų įgyvendinime nuostatas. Mes įvertinome 15 valdymo struktūrų, kurios dalyvauja programų įgyvendiname. Pirmiausia, apžvelgime šitą tyrimą pagal temas. Strateginis nuostatos, strateginis nuoseklumas. Pirmiausia, programuose mes įvertinome strategiją, kuri įtraukė labai daug suinteresuotų šalių. Tai yra pirmasis mūsų, pirmoji svarbiausia išvada. Antra, mes įvertinę strategijas konstatavome labai griežtą teminę koncentraciją pagal šeštąjį straipsnį reglamente. Ir mes konstatavome, kad temų yra labai nedaug, jos ir koncentruotos ir numatytos investavimo e, prioritetinės rytis. Mes e, atrinkome vertinamas programas, pirmiausia, teminius e, tikslus susijusius su aplinkosauga, tokių buvo šeši Taip pat įvertiname ir programas susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Jų buvo apie 50 procentų. Pereikime prie antrosios 14-20 metų reglamento charakteristikas. Visų pirma, dėmesys yra skiriamas rezultatams. Pagal visas programas naujajame finansavimo laikotarpyje yra reikalaujama įrodyti, kad lėšos atneša konkrečių apčiuopiamų rezultatų konkrečiai teritorijai ir kad e, programų įgyventojai e, sugeba pateikti politikos veiksmų veiksmingumo įrodymus. Tai e, taikoma konkretiems ETC kontekstams. Et, Europos teritorinio bendradarbiavimo programos sugeba įgyvendinti šitas nuostatas ir uh, rodo pastangas kurti strategijas, kurios yra pagristos konkrečiai statistiniais duomenimis, skaitinėmis e, duomenimis ir taip pat e, parodyta, kad stebėjimo sistema e, atitinka svarbiausius reikalavimus. Iš asmenų, su kuriais kalbėjomės, pabrėžė, kad jie tą patį požiūrį e, taiko konkrečiam kontekste, tačiau šito požiūrį gyveninimas yra pakankamai didelis iššūkis. Pateiksiu pavyzdžių. Siekiant suformuluoti specifiniams nusporeikius atitinkančias strategijas konkrečiuose regionuose, reikia pagristų statistinių duomenų pirmiausia. Interviu su suinteresuotomis šalimis išgirdome e, nuogastavimų, kad net trys lygmenių nėra pakankamai statistinių e, duomenų. O kai kalbame apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, buvo sakyta, kad kai kuriais atvejais statistinių duomenų apsitai nėra. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis, nors programos gali padėti atsižvelgti į svarbiausias stebėsienų nuostatas, vis dėlto reikalinga išorės konsultantų pagalba. Be to, pokalbiuose buvo pasakyta, kad kai kuriais atvejais bendri rezultato kriterijai pagal ETC reglamentą 1299 turėtų būti taikomi, tačiau tai sunku padaryti konkrečioje situacijoje, kadangi ne visada yra įmanoma atsižvelgti į e, finansuojamos operacijos e, savybės ir charakteristikas. Todėl yra labiau atsižvelgiama į įprastinių programų reikalavimus, ne į reikalavimus pagal ITC. Visos programos numato labai konkrečią sinergiją su kitais ES finansų šaltiniais. Ypač centrinės valdybos lygmenyje iš, yra užtikrinama sinergija su Horizontas 2020, su Kosme Erasmus Plus ir kitomis programomis. Vietoj kai kurios programos, dauguma programų nurodo sąsajas su kitomis strategijomis, su kitomis politikos sritimis, kurios yra siejamos vienai par kitaip su ES finansavimu. Labai svarbu pabrėžti, kad mm, užtikrinta nuorodas į sinergiją su kitomis programomis, tačiau ta konkreti sinergijos užtikrinimo informacija nėra išskleidžiama. Supaprastinimas Pagal, pagal dabartinius teisės aktus yra numatyta įvairiausių galimybių supaprastinti programų įgyvendinimo procesus. Tai yra galimybė, kurią gali pasinaudoti naudos gavėjai. Tačiau pusės analizuotų programų atveju valdymas yra šiek tiek modifikuotas ir pasinaudojamos ma, galimybė susijęti valdymo lygmenį su projekto įgyvendinimo lygmeniu. Yra numatytos ir specifinės nuostatos leidžiančios užtikrinti tinkamą ryšį tarp naudos gavėjo ir valdymo lygmens tiesiog e, naudos gavėjai mm, sakė, kad šitas nuostatas įgyvendinti yra pakankamai lengva, lengva ir kai kurios programos gali naudotis šitą pasiūlytą sistemą, tačiau ta programa galėjo būti pritaikyta prie specifinių e, poreikių. Iš tikrųjų, mes e, išklausę e, e, e, apklausos dalyvius, išgirdome, kad supaprastinimas yra pats tinkamiausias sprendimas ir naudos gavėjui, ir projektų įgyvendytojams. ETC programos iš tikrųjų naudojasi šitą supaprastinimo galimybę. Naujos įgyvendinimo priemonės vietos e, e, bendrijų, bendruomenių vystimas. Viskas yra prieinama pagal šią programą ir mūsų vertinimas parodė, kad šita priemonė naudojasi labai mažai ETC programos dalyvių šitos priemonės yra suprantamos vis dėlto kaip per daug sudėtingos, kad būtų galima įgyvendinti jas specifinėme ETC kontekste. Buvo sakoma, kad šitos priemonės e, labiau taikytų monos bendrame kontekste, o ne specifinėme ETC kontekste. Rekomendacijos. Turint omenyje šitas išvadas, verta e, suformuluoti kai kurias rekomendacijos, kai kurios yra skirtos šiai, e, šiam programavimo laikotarpiu, o kai kurios galbūt laikotarpiui e, vėliau. Pavyzdžiui, supaprastinimas, supaprastintas kaštų apskaičiavimas galėtų būti viena iš rekomendacijų, rekomendacijų pateikti gairias, pasiūlyti e, gerosios praktikos pavyzdžių, e, e, pavyzdžių keitimosi informacijos. Taigi tai būtų naudinga naudojantis šiais fondais. Ne tik supaprastintas kaštų apskaičiavimas, bet ir kiti dalykai, yra susiję su, su paprastinimu, pavyzdžiui, valstybės pagalba ir viešieji pirkimai. Turint omenyje, kad dabar kol kas neturim pakankamos informacijos apie sinergiją su kitomis politikos sritimis, kaip šita sinergija bus užtikrinama, mes kol kas negalime duoti garantijų, kad šita sinergija iš tikrųjų pasiteisina. Ir kaip aš jau sakiau, kalbėdamas apie strateginius orientyrus programų kūrimo metu partneriai turi žinoti, kiek suinteresuotos šalis gali būti įtraukiamos į šitų programų kūrimą ir tų programų įgyvendinimą ir taip pat reikia įvertinti, ar šitos konkrečios programos gali pasinaudoti su paprastinimo galimybė. Tokios rekomendacijos dabartinėme programavimo laikotarpiui, ateities programavimo laikotarpiui galėtume rekomenduoti, kad būtų grįžtama prie kai kurių klausimų, kurie yra susiję su į rezultatus nukreipta veikla. Galbūt būtų galima įdėti daugiau pastangų siekiant suformuluoti bendrus rezultatų kriterijus. Galbūt reikėtų apibendrintą informaciją pateikti apie finansuojamus projektus ir reikėtų užpildyti statistinių duomenų spragas. Pavyzdžiui, konkrečiose teritorijose yra duomenų spragų ir yra tokių teritorijų, apie kurias apskritai nėra jokių statistinių duomenų. E, e, apklausiami asmenys turėjo e, abejonių dėl finansavimo priemonių, dėl kitų priemonių ir mes paminėjome jiems, kad šitos papildomos priemonės yra uh, neprivalomos. Ir mes sakėme, dėkoju Jums ir žinoma atsakysime į klausimus, jeigu tokių kiltų. Labai ačiū. Jūs baigėte savo pasisakymą. Taip, gerai, kolegos, prašom. Jums žodis, ar turite klausimų? Ponas Būda, prašom. Kur lėtas? Labai ačiū pirmininkė. Ačiū už labai gerą tyrimo pristatymą. Iš jūsų pasisakymą supratau, kad tos pačios problemos vis kartojasi, tos pačios problemos susijusios su supaprastinimu. Visi šiandien skundžiasi e, tokiais dalykais. Noriu paklausti, ar esate nu- nustatę konkrečias priemonės ar žingsnius, kur, į kuriuos būtų galima atsižvelgti, aptariant įvairius reglamentus ar kitas situacijas. Nes geros patirties keitimasis tarp įvairių struktūrų galėtų būti vienas potencialus sprendimas, bet ar galite pasakyti, Kokie didžiausi sunkumai čia kyla? Ačiū. Ar yra daugiau klausimų? Ponas Ropė, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau irgi keletą minčių pasidalinti, kadangi teko konkrečiai beveik dešimt metų e, e, bandyti įvairius struktūrinius anglodos pinigus e, panaudoti savo savivaldybėje. Tai ir čia jau treti metai girdžiu tą žodį supaprastinimas ir teko praeitą kadenciją girdėti šaly narė, kad bus ieškama supaprastinimo variantų. Tai mane šiek tiek, na, sakyčiau, įdomiai nuteikęs dalykas e, dėl kai kurių, e, kuriuos aš paminėsiu e, konkrečiai pasakysiu ir labai norėčiau, kad komisija na, galėtų E, savo nuomonę padėstyt, kokį mes gausim rezultatą padarę visą šitą darbą. Tai viena iš tokių didelių problemų, aš sakyčiau, yra, gal tai yra e, samoninga net padaryta, tai kad e, mes dabar kalbam apie laikotarpį 17-20, bet 14-17 e, laikotarpis dar yra neprasidėjęs. Dar faktiškai projektai šiandieną šito laikotarpio nėra įgyvendinami. Dar tik tai, e, sakykime, idėjos renkamos, e, e, reiškia įvairūs popieriniai dalykai, diskusijos, e, bent jau Lietuvoje, kiek aš žinau, tai didžiaja dalim geriausiu atveju, kad konkursai prasidės tik tai kitais metais. Tai faktiškai 14 metų, 14-20 šitą laikotarpio E, pinigų naudojimas tik tai prasidės 17 metų antroji pusė. Tai ar mes e, šito klausimo niekada ir nespręsim, ar tai samoninga, kad 2-3 metai vėluoja laikotarpis e, ir paskui dedam 2 plus 3, ar iš tikrųjų nebūtų geriau pagalvoti, kad pradėti ruoštis jau, sakykime, 18 metais kad nuo 21, nuo 22 jau galima būtų pradėti naudoti. Nes kaip gaunasi, kad, e, e reiškia, praktiškai gaunasi tada per 2-3 metus visą laikotarpio pinigai yra panaudojami. Tuo metu labai didelis e, antplūdis pinigų, e, tada, reiškia, e, neužtenka vykdytojų, tada, reiškia, e, kyla kaina tų pačių objektų, o paskui atsiranda duobės, atsiranda laikotarpiai prieš ir po, kada nėra pinigų, nėra darbų, e, tada, reiškia, vykdytojai neturi ką daryti, firmos, reiškia, vos neina į atostogas ir taip toliau ir taip toliau. Ir tokie va puls, pulsavimai. Tai manau būtų tikslinga kažkaip tai pagalvoti, kad sušvelninti e, tą, reiškia, pradžios periodą. Antras dalykas, e, supaprastinimas žinoma, labai gerai, bet e, kokį mes rezultatą gausim. Ar, e, reiškia, dėl to bus mažiau klaidų, ar dėl to sutrumpės laikas ir ar dėl to, e, sakykime, galbūt e, supaprastinę mes galėtumėm, reiškia, mažiau žmogiškų reiškia, išteklių naudoti, mažiau biurokratijos tiek Europos institucijose, tiek valstybinėse narėse, valstybėse narėse. Nes e, šiandieną praktiškai, na, jeigu paimam atskirus e, fondus, tai yra sukurtos po kelias, penkias, šešias agentūras, kurios administruoja tuos fondus. Ir kiekviena agentūra dar savo taisyklės prideda. Ir tuos pačius darbus, sakykime, remontuoji pastatą, muziejų remontuoji iš vieno fondo ir iš kito fondo, bet taisyklės visiškai kitokios. Ir reikalavimai kitokie, dokumento pateikimo, terminų ir taip toliau. Tai ar negalima būtų pagalvoti, kad e, vis dėlto e, e, supaprastinant kartu galvoti ir šiek tiek suvienodinti reikalavimus įvairių fondų. Nes vieni fondai, sakykime, avansuoja, kiti fondai finansuoja, treti fondai tik tai kompensuoja po to, kada padarai darbus, susirandi pinigus, susimoki ir tik po to, po metų, reiškia, gauni atgal pinigus. Tai e, e tie, kurie įgyvendina ir daro panašius darbus iš skirtingų fondų, jie nesupranta, kodėl, reiškia, darbai panašus, fondai skirtingi, reikalavimai skirtingi. Ir tada specialistų reikia žinoti ir vieno fondo reikalavimus, ir kinto fondo reikalavimus, ir trečio fondo reikalavimus. Ir liktai susidaro įspūdis, kad tai samoningai padaryta, nes tokiu atveju, kada skirtingi reikalavimai, tikimybė bus daugiau klaidų. Ir e, žinoma, suradus klaidą, tada naudos gavėjas paprastai turi tam tikrų ir problemų su tom klaidom. Tai norėčiau išgirsti jūsų pamastymus šitais klausimais. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Labai ačiū. Dar kas nors nori kalbėti? Taip, pro, ponė Maledič. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už pristatymą, ačiū, kad ją parengėt. Kai kalbam apie teritorinį bendradarbiavimą, bandome jį įvertinti iš galutinio naudos gavo, gavėjo perspektyvos. Tada vaizdas būna labai sudėtingas, nes kai kuriuose valstybėse narėse padėtis e, yra vienokia, kitoje kitokia, vienoje yra palei sieną, vienoje taikomas programas per sienas, kitose ne. Uh, pritaikydamos vieną programą valstybės narės išmoksta vieno ir gyvenamos kitą turi mokytis vėl naujų dalykų, galiausiai sudaro velnišką painiavą. Ir kartais sakoma, geriau net nenaudoti tų pinigų, nes tai bus paprasčiau, nes nebeįmanoma suspėti, susigaudyti, kas kur vyksta. Ir dar be kita ko e, atsirado naujos įgyvendinimo taisyklės. Ir e, matome, kad yra labai labai sunku kai kuriuose valstybėse laiku įgyvendinti taisyklės. Nes, kaip jau sakiau, reikalavimai skirtingi, programos skiriasi. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs analizuojate tokius dalykus. Ir ar savo analizėje nepadarėte gal išvadą, kad reikėtų šiek tiek mažiau įvairovės E, reglamentuose ir teritorinėse programuose. Kaip supaprastinti padėtį? Jūsų rekomendacija yra labai aiški. Reikia naujų gairių, kad galėtumėm įgyvendinti visas naujoves, kurios dabar atsiranda 14-20 metų finansiniam laikotarpį. Bet kai kalbam apie naujas gairias, Galutiniam naudos gavėjui tai bus dar vienas naujas dokumentas. Jis ir taip gauna šimtus puslap, puslapių gairių, kaip ką įgyvendinti. Žmonės nebeturi laiko skaityti viską ir išmokti viską. Todėl mes norėtumėm sužinoti, kaip iš tiesų būtų galima pagerinti padėtį. Nes logika labai paprasta. Reikia kažką pirkti, reikia vykdyti vienokią ir kitokią veiklą, kad e, būtų įgyvendintas projektas ir pasiekti jo tikslai. Bet aš nebesuprantu, kaipgi kas kart yra sukuriama tiek daug naujų dalykų ir tiek daug naujų kliūčių galutiniam naudos gavėjui. Ačiū ponas Vaniselroj. Ačiū, ačiū už tai, kad mums suteikėte visą informaciją. Mano klausimas bendresnio pobūdžio. Jis skirtas ir pirmininkiai, ne tik kalbėtojai. Ką tik plenarnėme posėdėje patvirtinome jūsų pranešimą. Dabar gauname tyrimą, studiją labai daug e, konstruktyvių išvadų ir panašiai. Ir ką jūs galvojate, e, kaip jūs e, manote, ar to tyrimo išvados nepavėlavo porą trejata mėnesių? Nes būtų geriau, jeigu anksčiau būtumėm gavę tokių tyrimo išvadas. Dabar mūsų darbas tapo šiek tiek komplikuotas. Reaktiv. Aš į tą klausimą, aišku, atsakysiu, jeigu kitų klausimų neturite. Leiskit man dabar šitą pasakyti. Labai ačiū e, už e, prezentaciją ir aš e, su ponu Van Listeru ir kitais kolegomis norėčiau pasidalinti mintimis. Taip, mes galėtumėm geriau organizuoti darbą. Galėjome šio tyrimo išvadas turėti jau anksčiau prieš parengiant pranešimą savo iniciatyvą. Bet turėjome Europos komisijos tyrimą prieš šią studiją, prieš, prieš mūsų pranešimą, atsiprašau. Turbūt prisimenate, kad jau vieną kartą e, pranešimo aptarimas buvo atidėtas, nes tikėjomės, kad Europos komisija atsiūs savo studiją tyrimo rezultatus apie Europos teritorinį bendradarbiavimą. Bet tų rezultatų mes taip ir nesulaukėme. Ir dabar matome šio tyrimo rezultatus. Tai yra labai geras dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad yra atlikta tokia studija, toks tyrimas. Ir matau, kad didžioji dalis mūsų pranešime minėtų problemų yra paminėtos e, šio tyrimo išvadose. Deja, e, prie daugelio jų išvelgėme minusą, tarsi iš neigiamos pusės tos problemos atspindėtos. Aš savo pranešime kalbėjau apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti naujoms priemonėms, finansinėms priemonėms, jų sinergijai. Uh, Mano pranešimas tada skambėjo kaip labai toli siekiantis, o dabar jūs sakote, kad labai nedaugelie programų tos naujos priemonės yra naudojamas, net nėra planuojama tų naujovių pritaikyti ateityje. Nes atrodo, kad e, programos per sienas yra komplikuotos, nes jos e, labai skiriasi. Bulgarijoje yra vienas regionas, e, kuris e, turi e, kelių tūkstančių e, pasienio programą su Graikija ir IPA programą su Makedonija atitinkamai program, pasienio programą turi. Tai yra pagrindiniai koridoriai mūsų valstybėje. Tos programos yra visiškai kitokios, visiškai skirtingos. Jų valdymas yra visai netoks pat. Todėl, kaip dabar galime kalbėti apie supaprastinimą ar naujų priemonių taikymą, kaip galime kalbėti apie suderinimą su kitomis programomis, kaip galime kalbėti apie uh, ambicingesnius tikslus, pavyzdžiui, kaip panaudoti naujas ES priemonės, kaip pavyzdžiui EFSI. Dabar ta priemonė kai kuriems tiems regionams yra taikoma. Visiškai sutinku su jumis. Dėl bendruomenių pasirengimo, dėl naudos gavėjų. Tačiau mes negalim laukti, kol e, naudos gavėjai patys savarankiškai pasiruoš. Mes turime investuoti į teritorinį bendradarbiavimą. Tai yra viena iš krypčių, kuria mes galime labiau plėtoti sanglaudos politiką ateityje. Turime investuoti į techninę pagalbą. Aš jau mačiau jūsų E, ataskaitoje duomenų, kad techninė pagalba kai kuriuose programuose yra labai ribota, neįtikėtinai ribota. E, girdėjome, kokius klausimus kėlė kolegos. Labai svarbu suprasti, kad techninė pagalba turi būti didinama. Kai kuriais atvejais tai yra susiję su ankstesnėmis diskusijomis. Taip pat nes e, be kita ko ir ten mes kalbėjome apie struktūrinės reformas, apie tai, kad valstybėse narėse reikia permainų, ypač pasienio regionuose. Ir tam yra reikalinga techninė parama. Jeigu laikomės e, dabartinių taikomų techninės pagalbos taisyklių, didelių pasiekimų nepadarysime. Tai yra ateities diskusijoms klausimas. Ir galvokim apie tai, nepamirškim, kad apie tai kalbėjome ir ankstesnėje diskusijose apie parama programoms. Aš atsiprašau, kad tiek ilgai išnekėjau, bet tas pranešimas buvo mano, todėl jeigu jūs dabar norit sureaguoti į kolegų klausimus, įprašom. Tai Ačiū. Man susidaro įspūdis, kad visi trys klausimai buvo panašus. Kaip supaprastinti? Uh, kaip geriau suderinti turimas priemonės, kad e, ypač naudos gavėjų gyvenimas palengvėtų. Čia galėčiau papasakoti ne tik apie tai, kokius duomenys mes išanalizavome, bet ir apie tai, kokią atmosferą pajutėme su savo pašnekomais bendraudami. E, ir tai yra labai svarbi patirtis vertinantų programų valdymą. Pirmiausia, dėl suderinimo. Tai, kad dabar naudos gavėjai dažnai turi, skirdyti, turi taikyti visai kitokius, visai skirtingus metodus, e, taikyti skirtingus reikalavimus pagal skirtingas ES programas. Ir šiame kontekste aš galėčiau e, savo atsakymą pagrysti ETC, tai yra ETC pagal naują programavimo laikotarpį mes stengiamės kuo labiau suderinti įvairias priemonės programų valdyme. Elektroninė stebėsenos sistema buvo paminėta. Tai yra labai geras pavyzdys, rodantis, kad tokiu būdu galima bendrai E, su, sukurti bendrą komunikavimo su naudos gavėjai sistemą. Jeigu kalbam apie supaprastinimą, ta tema yra milžiniška ir labai plati. Bet kas man dabar padarė įspūdį, kai analizavom išvadas, yra tai, kad e, pasiektas bendras konsensusas. Vienas e, pagrindinis praktinis sprendimas jau egzistuoja. 67 reglamento straipsnis, bendrųjų nuostatų reglamento straipsnis ETCF reglamento 19 straipsnėje, tai yra kalbama apie supaprastintą kaštų paskirstimą ir tai yra naudinga ir uh, administratoriams ir naudos gavėjams. Ir e, dabar, e, manau, mūsų tyrimas šiuo požiūrė atskridė labai svarbių faktų. Supraskime, kad viskas, ką būtų galima padaryti, kad e, e, vartotojui būtų sukurta patogi išlaidų sistema, e, yra susijęs su supaprastinimu, su suderinimu. Mano kolega kalbės prancūziškai. Ne viskas yra blogai. Valdymo atstovai, administratoriai, su kuriais mes kalbėjomės, uh, sakė, kad fondų struktūra e, pagal skirtingas temas pasiteisina. Ja labai gerai supranta ir e, rangovai, ir vartotojai, ir naudos gavėjai. Ir po to mes turim stebėti, kaip tos programos yra gyvenamos. Sustebėsienos sistema yra sukurta. Aišku, iškils problemų, nes kartais yra sunku surinkti duomenis, kartais yra sunku gauti teisingus duomenis ir rasti reikalingus rodiklius. Bet kai kalbam apie koncentracijos klausimą, e, atsak, mūsų apklaustieji žmonės e, gana palankiai viską vertino. Lygiai taip pat gana palankiai apklausėjai buvo nusiteikę naujovių atžvilgių. Aišku, pasienio projektai, projektai per sienas yra ypatingi. Labai daug žmonių mūsų organizuotose diskusijose dalyvavo e, kai kalbam apie programas ypač, nes mes savo tyrimę didžiausią dėmesį skiriam būtent programavimui. Ir daugelis apklaustųjų e, jau minėjo labai integruotas taikomas priemonės E, jomis jau naudojasi labai daug e, naudos gavėjų. Todėl naujų priemonių papildoma vertė galbūt yra labiau akivaiz, e, mažiau akivaizdi tokiuose programuose. Susidaro šiek tiek įspūdis. Nepamirškite, kad mūsų tyrimas yra tarsi fotografija. Mes stengiamės įvertinti visą sistemos kompleksiškumą bandėme paaiškinti, kas kaip yra. Aš pats labiau pasisakau apie gairių taikymą. Ir šiame programų kūrimo etape būtų svarbu e, valdymo institucijoms suteikti valdym, geras valdymo priemonės, iš esmės nepakeičiant reglamento. Turime visiems subjektams suteikti priemonės, leidžiančias e, programas įgyvendinti. Tai yra labai svarbu. Mes e, pasiekėme vertinimo etapą ir labai gerai įvertinome tai, kas yra padaryta, o paskui turim informuoti vietos e, administraciją. Kalbant apie skirtingų priemonių sinergiją, suderinimą, taip, turime pripažinti, kad tų priemonių yra labai daug iš tiesų kartais yra labai sunku naudos gavėjams susigaudyti tarp jų. E, kai naudos gavėjas turi teikti savo pasiūlymą, savo projektą, jis turi vadovautis daugybė skirtingų kanonų ir kartais net nebesupranta, kodėl tos taisyklės kartais dubliuojasi ar viena e, su kita netitinka. Manau, kad labai svarbu, kad valdymo agentūros, valdymo administracija uh, E, tą klausimą išnagrinėtų. Nemanau, kad yra kažkoks tai stebuklingas sprendimas, bet kokiu atveju e, finansavimo naujasis etapas dar nesibaigė, jis tik tai pradeda įsibėgėti ir aš tikiuosi, kad viskas bus padaryta. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Baigėme diskusiją, ar ne? Do we Ar komisijos atstovas norėtų kalbėti? Prašau, atsiprašau, kad ne, nepastebėjau jūsų. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už tą įdomią informaciją, jį pateikiama labai laiku, kai ypač kai galvojame apie ateities veiksmus, ateities planavimo, manomas, prasidės labai greitai. Iš tikrųjų, mums taip pat e, nerima kelia tie dalykai, kurie paminėti šiame pranešime. Ir mes norėtume paskatinti valdymo struktūras pradėti įgyvendinti programas kuo greičiau, kadangi paskyrimo procedūros dar neužsibaigė. Ir todėl mes norėtume paprašyti valstybės narės kuo greičiau užbaigti paskyrimus. Žinoma, labai svarbu naudotis galimybę pateikti, nurodyti su paprastintas e, išlaidas. Dar ne visos valdymo struktūros naudojasi šitą galimybę. Komisija pasiūlė omnibus e, reglamento kontekste kai kurių pasiūlymų išplečiant galimybę supaprastintai e, apskaičiuoti kaštus. Pavyzdžiui, jeigu yra gaunama mažiau negu tūkstančius eurų iš viešojo sektoriaus paramos ir jeigu projektai yra nedidelės apimties, tai tuomet šitas pasiūlymas gali būti naudingas. Dėl didesnio įgyvenimo priemonių harmonizavimo. Daugumoje programų tokia priemonė yra naudojama ir mes norėtume, kad daugiau programų įgyvendintojų naudotųsi tą pačią priemonę ir tai būtų naudinga naudos gavėjams. Dėl geresnės sinergijos mes skatiname valstybės narės įgyvendinti tuos veiksmus, kurie yra numatyti programuose, kadangi programuose yra nurodyti įgyvendinimo mechanizmai, nurodoma, kaip užtikrinti sinergiją su sanglaudos priemonės instrumentais ir kitais finansavimo, finansavimo instrumentais. Ir į tai reikėtų atsižvelgti. Dėkuoju dabar tikrai galiu skelbti šios diskusijos pabaigą. Dėkuoju Jums už tyrimo pristatymą, dėkuoju komisijos atstovui už Jūsų mintis, dėkuoju kolegoms. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Dabar turėtume patvirtinti koordinatorių sprendimus. Sprendimus gavote, turite prieš save. Ar turite kokiu nors abejonių, prieštaravimų dėl koordinatorių sprendimų? Atrodo, patvirtiname. Turimte kokiu nors e, kitų klausimų. Vanisteroje jau išėjo iš salės, todėl kitų klausimų neturėtų būti. Norėčiau priminti, kad kitas posėdis vyks rytoj. Regi ir Koter bendras posėdis prasidės 14.30 regionų komiteto pastate, o regi komiteto posėdis vyks lakryčio 9-ąją trečiadienį 3 valandą ir 10 lakryčio ryte. Tokia būtų informacija iš mano pusės. Dėkoju vertėjams už pagalbą ir skelbiu komiteto posėdžio pabaigą. Iki pasimatymo.